E, kitų pranešimų, pranešėjų, turime trumpai sustabdyti posėdį. Bet ponia Kornelisen, kaip tik įeina į salę, pačiu laiku atėjote, ponia. Taigi, mes dabar pradėsime jūsų pranešimą apie moterų teisės Balkanų valstybėse, kurios siekia narysės Europos Sąjungoje. Duosiu jums laiko atsisėsti. Geef u de tijd om u te zitten um en ik geef u het woord. Duodu jums laiko susirasti savo vietą ir pasisakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu angliškai. Aš e, ką tik balsavau, todėl šiek tiek atsiprašau, kad pavėlavau ateiti pas jūs. Aš e, labai noriu padėkoti visiems, kurie padėjo rengiant šį dosiją. Pirmiausia, dėkoju šešėlėms pranešėjams, bet taip pat sekretoriatui mūsų komiteto. Dėkoju ir Europos komisijai, kuri per visą šio pranešimo rengimą mums suteikė patarimų, konsultacijų, dalyjosi patirtimi ir, kvalifik... ir žiniomis su mumis. Puikus bendradarbiavimas vyko. Be to, beveik visų Balkanų valstybių vyriausybės sureagavo į šio pranešimo projektą Daug nevyriausybinio organizacijų, bent 2000 jų dalyvavo, e, teikė pakeitimų, taip pat buvo įtraukta daug agentūrų, taigi rengiant šį pranešimą e, labai daug žmonių prisidėjo. Ta prasme, dar prieš balsavimą šis pranešimas jau pasiteisino, nes vyko labai plati diskusija moterų, dėl moterų teisių pačiose Balkanų valstybėse. Galiu pasakyti, kad e, matau akivaizdžiai, kaip šie klausimai jau sprendžiami. Nevyriausybinės organizacijos e, naudojasi šiuo pranešimu savo tikslų siekdamos. Mane pačią jau kvietė porą Balkanų valstybių parlamentų, kad aš jiems pristatyčiau tuos pranešimus, e, šį pranešimą, nors jis dar ir neprimtas. Aš e, galiu pasidžiaugti ir pasakyti, kad jau mums pavyko sutvarkyti tekstą ir iš projektinio varianto yra išbraukta viena pastraipa dėl e, Kroatijos, nes Kroatija e, tai, apie ką ten buvo kalbama, jau įgyvendino. Aš tikiuosi, kad po metų ar po poros metų mes galėsime išbraukti visas pastraipas iš šio pranešimo, nes e, visos valstybės pradės šios problemas spręsti ir moterų teisės sugebės įtvirtinti. Šio pranešimo svarbiausias momentas yra tas, kad e, labai daug teisų formaliai yra numatyta. Balkanų valstybės e, aktyviai stengiasi priimti įvairius teisės aktus, kad tenkintų ES e, teisino reikalavimus. Tačiau praktiškai dauguma moterų tokiamis teisėmis negali naudotis, nes tos teisės realiai neegzistuoja. Nėra institucijų, kurioms, kurios rūpintųsi diskriminacijos pašalinimu. Uh, E, todėl teisės viršenybės principas bent jau moterims kol kas e, neveikia taip, kaip reikėtų. Mes teikiame rekomendacijų ir e, galiu pasakyti, kad jos nėra bendros visoms valstybėms narėms, bet konkrečiai orientuotos į kiekvieną valstybę atskirai Vakarų Balkanuose. Mes nuoširdžiai tikimės, kad tos valstybės imsis veikti ir pradėsi gyvendinti iškeltus tikslus, kad ateityje mes galėtume jas pagirti dėl pasiekimų. Dar vienas dalykas, kurį aš norėjau paminėti, kai kuriems kolegų pažadėjau, kad e, apie tai pakalbėsiu. Vyksta šiokia, diskus, šiokia tokia diskusija apie tai, kaip vieną valstybę pavadinti dėl jos pavadinimo. Turiu galvoje buvusią Jugoslavijos Makedonijos Respubliką. Ar e, nereiktų nubraukti buvusios Jugoslavų Respublikos. Galiausiai e, kompromisas buvo pasiektas gana platus ir mes nusprendėme e, daiktavardžio formą vadinti tą valstybę kaip buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, o būdvardinę formą e, apsiriboti tik Makedonija, makedoniškas. Mes tikimės, kad visos ES valstybės narės ir minėtojų valstybė taip pat su tuo sutiks. Man buvo pasakyta, kad ne visomis ES kalbomis šio pageidavimo galime laikytis, bet aš tikiuosi, kad ta problema bus išspręsta, kad visi būtų patenkinti ir būtų galima už šį pranešimą balsuoti atviromis širdimis. Sen. Ačiū ponė Kornelisen. Dabar iškart pereiname prie spontaniškų pasisakymų, kadangi tai yra trumpas versimas. Ponė Švidelska pirmiausia. Dziękuję Dėkuoju, bardzo, panie Pševodin. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl šio pranešimo galime aiškiai išsakyti savo poziciją dėl moterų neligybės Balkanų šalyse. Manau, kad problemos, aišku, susijęs su tam tikromis kultūrinėmis sąlygomis. Žinoma, kad vyrai aktyvesni darbo rinkoje, Bet moteris, kurios patenka į darbo rinką, vis dėlto susiduria su dideliais sunkumais, jos yra diskriminuojamos. Ir tokia, tokia situacija netitinka demokratijos nuostatų. Diskriminacija lyties pagrindų turi būti panaikinta. Taip pat, žinoma, ir prievarta moterų atžvilgių turėtų būti, su jie turėtų būti griežtai kovojama. Manau, kad pranešime labai aiškiai suformuluotas ES požiūris į tas problemas, atsižvelgiama į neligybės principus, kurie ten dar egzistuoja ir aš tikiuosi, kad Europos parlamento balsas tikrai prisidės prie to, kad moterų padėtis tose kraštuose pagerėtų. Dėkuoju, sako pirmininkai, toliau ponia Dančilija. Ačiū pirmininkė Naujausi tyrimai rodo, jog trūksta statistikos e, duomenų e, apie e, tai, kokia moterų teisų padėtis narystės siekiančiose Balkano šalise. Mums reikia tokių duomenų, kad galėtumėm pagerinti moterų padėtį, moterų kenčiančių nuo įvairiausios diskriminacijos komisija. Uh, E, e, turėtų e, pateikti ataskaitą apie moterų padėties gerimą. Turime skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje, turime siekti, kad moteriams tinkamai būtų atstovaujama sprendimų prieimimo procese, turime skatinti verslumą tarp moterų, tai būtina demokratijai stiprinti narystės siekiančiose Balkanų šalise. Ačiū, pane Vertman. Septynios e, vakarų Balkanų šalės siekia narystės Europos Sąjungoje. E, ne visos vienodai stengiasi, e, kad padarytų viską, kad primtų teisės aktus skirtus moterų teisėms užtikrinti. Daugeliu atveju dar reikia žengti nemažai žingsnių, ne visos valstybės pasiekė e, tokio paties išsivystimo lygio. Pavyzdžiui, kalba eina apie moterų įtraukimą į politinių sprendimų prieimimo procesą arba kalbant e, lygybės darbo rink, apie lygybės darbo rinkoje užtikrinimą. E, yra parengtas labai objektivus subalansuotas pranešimas ir visiškai aišku, kokiu žingsniu dar reikia imtis, todėl norėčiau paraginti šią šalis, kad jos ir toliau e, stengtųsi pasiekti šių tikslų. Ačiū toliau, ponė Lunačiek. Gerbiama pirmininkė, ponė komisijos narė, noriu padėkoti pranešimo autoriai, bei šešėliniams pranešėjams. Kaip mane, mano kolegė e, kalbėjo, iš tikrųjų, kai kurios dalykus reikia pakritikuoti ir labai svarbu sutelkti dėmesį į moterų vaidmenį vakarų Balkanų šalise šiuo momentu, nes po visų karų, e, kuriuos regionas patyrė praėjusio amžiaus e, dešimtajame dešimtmetėje, tikrai būtina sutelkti dėmesį į e, moterų įgalinimą. Moterų prievartavimas karo metu, šie nusikaltimai dar nėra iki galo ištirti. Moteris prievartaujamos karo metu dar nesulaukė teisingumo. Todėl svarbu kaip šiame pranešime yra akcentuojama, sutelkti dėmesį į teisingumo sistemą. Moterų dalyvavimas politikoje, e, Kosove e, įstatymais numatyta, kad trečdalis visų politikų renkamų turėtų būti moteris. Kitos šalis turėtų pasiekti šiuo pavyzdžiu. Ačiū, sako. Pirmininkė, toliau ponas Paška. Pone pirmininkė, Aš suprantu ponios Korelisen e, poziciją vertinant moterų e, vaidmenį ir jų teisės vakarų Balkanų regione, e, bandant užpildyti egzistuojančias kliūtis, negalime nesėti šio pranešimo bei parlamento praėjusį mėnesį svarstyto dokumento E, kuomet svarstėme Kosovo e, pažangą, paraginome Kosovą e, imtis griežtesnių priemonių kovojant su būtiniu smurtu bei kovojant su kontrabanda žmonėmis. Akcentavome, kad moterų dalyvavimas visuomenės gyvenime bei politinėme gyvenime yra dar menkas. Ir jeigu dėl panašių metų vertiname tą pačią šalį, būtų gerai pasiekti, kad e, tų sprendimų tekstas būtų nuseklus ir suderintas. Ponas Kūkan. Pone pirmininkė, atsižvelgiant į egzistuojantį stereotipinį požiūrį Vakarų Balkanų šalise, e, pagarba moterų teisėms yra aiškus pažangos ženklas. Mes turime prisidėti prie e, sveiko visuomenės e, skatinimo tose šalise. Manau, kad ES turėtų labiau skatinti moterų teisų integravimą tame regione. Aš nežinau, ar iš tikrųjų reiktų griebtis pozityvių kvotų ir pozityvios diskriminacijos, ar kita vertus už, su, su, užtikrinti geresnės sąlygas moterims, verslininkėms kovoti su diskriminacija, su kuria susiduria ir stereotipais. Kaip politikas dažnai susitinku, susitinku su to regiono atsuomis moterimis, pa, kurios daug pasiekė politinėje karjeroje. Uh, Esu sutikęs moterų ministrių iš Albanijos, iš buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos ir matau, kad tos moteris sėkmingai dirba šiuose postuose, kuriuos pasiekė be jokių kvotų. Noriu padėkoti poni Kornelisen už visą indėlį rengiant šį pranešimą. Tai Ačiū ponia Kukan, Klevačikuš, kad dabar kalbės. V imenu SND bi se želė zahvalyti. Socialistų frakcijos vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą svarbų pranešimą. Jame akcentuojama lygybių, lygybės prasmė ir reikšmė Balkanų regiono valstybėse. Nors situacija dėl lygybės regione yra geresnė, tačiau vis tiek yra nemažai problemų, kurias reikia išspręsti. Vienas didžiausių sunkumų ir problemų yra tai, kad mažai moterų uh, yra veiklios darbo rinkoje, tai reiškia, kad moterys vis dar daug priklauso finansiškai nuo vyrų. Kita problema yra tai, kad mažai moterų priima sprendimus ir politikoje, ir ekonomikoje. Norint pasiekti lygybės šioje srityje, privalome įgyvendinti kvotų sistemą. Viena valstybė tą tai jau yra padariusi, tačiau kitos dar ne. Turėtumėme taip pat atsikratyti stereotipų. Atėjo laikas šių regiono valstybių vyriausybėms įsipareigoti ir laikytis tarptautinių standartų ne tik politikoje, bet ir ekonomikoje, kaip sakė pranešėja. Teorija yra vienas dalykas, o praktika kitas. Ačiū, panas Liuhan. Ačiū, pirmininkė. Lygybės principas šalyse kandidatėse dar netitinka tų valstybių narių teisės nuostatų praktikoje reikia irgi išspręsti daug problemų. Tų moterų dalyvavimas politikoje tose valstybėse yra labai svarbus siekiant išspręsti konfliktinės situacijas. Tai aišku paspartintų tų valstybių stojimo į ES procesą. Nėra primtina, kad likščioliai, ypatingai kaimo vietovėse, daug moterų vis dar susiduria su diskriminacija dėl religinių ar etninių priežasčių. Tai, kad trūksta teisinių priemonių kovai su smurtu šeimoje, tai kad trūksta kontracepcijos priemonių, tai yra tie elementai, dėl kurių sudėtinga įgyvendinti pagrindinės teisės šiuose valstybėse. Šiuose valstybės reikalingi oficialūs rodikliai ir teisinė reforma tam, kad būtų galima įdėkti ES vertybės lyčių lygybės srityje. Ačiū ponui Luhan. Koferati. Grazie, prezidente. De... Ačiū, pirmininkė. Moterų teisų klausimas yra svarbus ir visuomet toks buvo. Jis dar svarbesnis tuo met, kai kalba eina apie tą šalis, kurios bando įdėkti demokratiją. Labai svarbu, kad į tą klausimą būtų nuolatos atsižvelgiama, atsižvelgiama kalbant apie pilietybę, E, siekiant užtikrinti lygybę darbo rinkoje. Moterys nėra lygiavertės veikėjos darbo rinkoje, jų situacija dar prastėja dėl krizės, dėl to matome daug žalos ir ypatingą dėmesį dėl to turėtumėme skirti viskam, kas yra susiję su atitinkamais metodais, kaip būtų galima užtikrinti lygiavertės lygias teisės moterims darbo rinkoje. Dažnai jos dirba netinkamus E, darbus, mažos kvalifikacijos darbus, nes neturi pakankamo išsilavinimo. Jos susiduria su diskriminacija darbo rinkoje, lyginant su vyrais ir e, tai, kiek jos uždirba ir kiek uždirba vyrai. Turime žvelgti ir į pilietybės klausimus ir nepamiršti e, moterų situacijos darbo rinkoje. Ačiū, ponas Keli. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją atlikus puiką, puikų darbą šioje srityje. Aišku, lygybė yra ta, tas klausimas, kuris mums yra visiems labai aktualus. Praktikoje dėja dažnai trūksta tos lygybės. Ypač ketvirtadienį po pietų, kuomet kalbame apie žmogaus teisų padėtį, padėtis, padėtį įvairiose pasaulio vietose, dažnai matome, kad moterys tų teisų turi labai nedaug. Tačiau netgi ir Europos Sąjungoje matome, e, nors lygybė oficialiai yra įteisinta, tačiau e, moteriams e, galimybė siekti pažangos yra labai ribotos, yra daug kliučių siekiant vienodų galimybių politikoje ir panašiai. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad stojančiosios valstybės laikytų lygybę prioritetu ir tam skirtų daug dėmesio lygybei tarp vyrų ir moterų, nes Priešingų atveju joms turėtumėme pasakyti, kad joms nebus leista įstoti Europos Sąjungą. Ačiū. Can I see Mr. Boris? Ar salėje yra panas Borisas? Ačiū, panė pirmininkė, aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, tikrai atlikusią puikią darbą. Kai tik tai kalbame apie moterų teisės, tai prisimename iš karto ir Balkanų šalių istoriją. Kalbame šiuo atveju apie beveik ES valstybės narės, tačiau jų istorija tikrai labai sudėtinga. Jos turi susitaikyti tarpusavyje, jos turi susitaikyti su savo praeitimi, su karo konfliktų praeitimi, ypač kalbant apie žmogaus teisų ir moterų teisų pažeidinėjimus. Tačiau bet kokiu atveju šiandien mes galime mm, pasitelkti gerąją praktiką, gerą patirtį. Ir dabar kaip tik geriausias laikas dabar paskatinti moteris dalyvauti visuomeniniam gyvenime, taip pat e, vadovaujančiose pareigose. Mes turime geriausią praktiką, gerąją patirtį. Mes turime tiesiog skatinti moteris, moteris pasinaudoti šią patirtimį. Ir aš manau, kad e, ši patirtis turėtų būti taikoma visoms Balkanų valstybėmis. Ir lyčių lygybė ir lyčių politika yra labai svarbi šiame kontekste. Mes turime parodyti pavyzdį, kaip turi būti rengiami teisės aktai, kaip šios valstybės galėtų priderinti savo teisės aktus prie mūsų teisės aktų ir padėtų lyčių lygybei. Ačiū. Nagi, ponė Krūs dabar jums suteikiamas žodis. Taigi, ačiū pirmininkė, gerbėbi parlamento nariai. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti ponios Kornelis ant pranešimų apie moterų padėtį Balkanų valstybėse. Aš taip pat Norėčiau atkreipti dėmesį taip, kad šiame srityje dirba parlamento nariai, vyriausybės atstovai, nevyriausybinės organizacijos visame šiame regione. Ir pranešime taip pat iškeliami klausimai, kuriuos komisija taip pat laiko svarbiais, ypač kalbant apie vakarų Balkanų pasiektą pažangą lyčių lygybės rytyje. Labai svarbu paminėti, ponė pirmininkė, e, teisės aktų įgyvendinimą ir jų prieimimą šioje srityje. Ir komisija ne tik tai e, padeda nustatyti atitinkamas priemonės, kurios padėtų perkelti atitinkamus teisės aktus e, potencialiuose valstybėse narėse, bet ir kitose Balkanų valstybėse, bet ir taip pat teikia finansinę pagalbą ir stebi, kontroliuoja pažangą, kaip e, mūsų ES teisės aktų nuostatos yra gyvenimas Balkanų šalių teisės aktuose, būtent rengiantis joms stoti į ES. Taip pat mes tengiamės, kad e, ES teisės aktai, tai yra direktyvos, turi būti gyvenintos e, valstybėse, kurios stoja ES. Taip pat yra labai svarbu sukurti administracinės ir politinės struktūras, kurios padėtų įgyvendinti lyčių lygybės principus. Šiame kontekste Europos komisija kaip tik tai paskatino atkreipti didesnį dėmesį į lyčių lygybę ir moterų teisės Balkanų valstybėse. Pavyzdžiui, mes teikiame e, pagalbą mokydami teisėjus šioje srityje ir taip pat įtraukiame nevyriausybinės organizacijas, kurios sprendžia šį lyčių lygybės klausimą. Europos uh, demokratijos ir e, žmogaus e, teisų priemonė taip pat padėjo įgyvendinti šį mechanizmą. E, moterų teisės taip pat skatinamos ir stiprinamos padedant Europos Sąjungai, ypač pilietinės visuomenės projektus įgyvendinant. Kitas dalykas, tai plėtros strategijoje mes skatinime laikytis inovatyvaus požiūrio, tai būtent e, siekiant e, užtikrinti žmogaus teisės ir esminės teisės, tai išvengti smurto šeimoje. 24 skyrius, e, kuris susijęs būtent su teisingumu ir 24 skyrius, kuris yra susijęs su su pagrindinėmis teisėmis, tai būtent e, šiuose skyriuose, tarybų skyriuose ir atsispindi mūsų siekiai. Ir šiuo metu pasime pažanga e, e, pasiekta šioje srityje. Taigi norėčiau baigdama pasakyti, ponė pirmininkė, kad Kroatija kaip būsima ES valstybė nare lyčių lygybės rytyje baigė savo teisės aktų derinimą. Taip pat mes pritarėme jūsų pasiūlymą, kad lyčių lygybė uh, E, kurią užtikrinama teisės aktais Kroatijoje, taip pat galėtų būti puikiu pavyzdžiu visam regionui. Ir mes tai turime išnaudoti visą stimulą, kurį suteikia e, plėtros procesas. Ačiū Jums, ačiū ponė pirmininkė, ačiū kolegos. E, pirmiausia, norėčiau patikoti ir poniai Kornelisen už jos pranešimą. Diskusijos baigtos. Mes balsuosime dėl šio pranešimo 12.30. Ačiū visiems. Dabar periname prie ponios e, Weber e, pranešimo dėl ES hartijos, tai išnarkinos laisvės ES standartų nustatymo. Pirmiausia, norėčiau steikti žodį pačiai pranešėjai.